pasiūlymus dėl rezoliucijų šių diskusijų pabaigoje. Diskusijos dabar baigiame ir e, balsuosime vėliau po pietų. Kitas darbo tvarkės klausimas yra padėtis Džibutėje. Steiksiu žodį vienam iš rezoliucijos, e, rezoliucijos autorių. Pusantros minutės dabar kalbės ponė Rivazy. Ačiū ponė pirmininkė. Tai, kas vyksta Džibutėje jau daugelį metų kelia nerimą. Pastarų dienų įvykiai po konstitucijos peržiūros ir galimybės dabartiniam prezidentui ketvirtą kartą kandidatuoti rinkimuose buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, opozicija yra persekiojama, nevyriausybinė spauda uždaroma, moterų žmogaus teisės negerbiamas. Vienintelis dalykas, kuris mums e, primena, kad Džibutis galbūt yra demokratinė valstybė, tai yra reguliariai renkiami rinkimai, kurių rezultatai yra klastojami ir dabartinis prezidentas neturi jokios priežasties būti laikomas demokratiškai išrinktu. Afrikos sąjunga rekomenduoja, kad šalyje būtų įsteigta nepriklausoma rinkimų komisija, kad baigtųsi tas demokratijos maskaradas. Geografinė džibučio padėtis yra labai svarbi ir Prancūzija jau daugelį metų yra naudinga, kadangi tenai yra įsikūrusi pati didžiausia karinė bazė Prancūzijos užsienyje. Tačiau taip pat ir kitos e, užsienio valstybės, e, Vokietija, Kinija, Junktinės valstybės yra įkūrusios savo karinės bazės džibutė. Todėl aš raginu imtis veiksmų ne tik Europą, tačiau ir tas šalis kurios susijusios kariniais ryšiais ir saitais su Džibutija, nes dabar e, galima greičiau negu bet kada padaryti galą tam vedmeniškumui. Panas Koral, ačiū pirmininkė, noriu tik patvirtinti, kad Džibutis yra puikus pavyzdys iliustruojantis ES vystamosios pagalbos e, politikos ir žmogaus teisų suderinamumo e, silpnumo. Vyriausiai galiotinė turi būti matoma ir jos e, pareigūnai šioje šalyje dėl savo strateginės geografinės pozicijos ir karinių investicijų Džibutis yra svarbi šalis ES, tačiau į karinę infrastruktūrą Džibutė investuoja taip pat ir Kinija 10 tūkstančių 000 Kinijos kariškių yra dislokuoti Džibutyje, tačiau yra daug ir kariškių iš e, Europos. Manome, kad e, tarptautinis baudžiamasis tribunolas turėtų imtis padėties džibuties stebėsenos, nes šiuo metu yra vykdomi nusikaltimai prieš šalia žmonės, už žmoniškumą, už juos būtina bausti pagal tarptautinę teisę. Ponai Tenokui vieną minutę. Pana pirmininkė, Somalija ir toliau kovojamas su piratais ir sukilėliais ir trie valdoma barbariško režimo. Džibutėje e, taip pat vyksta e, tragedija, kalbant apie Afrikos kyšulio šalimis. E, šalies prezidentas pastarą savaitę buvo išrinktas neįsivaizduojama 87 procentų balsų dauguma <clears throat> ir e, sankcionuoja visas priemonės nukreiptas prieš opoziciją, policija gali šaudyti į demonstrantus, per vienos demonstracijos metu 307 žmonės buvo nužudyti, tai yra dar vienas juodas įrašas džibučio e, vyriausybės blogų darbų sąraše. ES pridaro, privalo daryti didesnį spaudimą džibučio vyriausybė tam, kad būtų vykdomas 15 metais pažadėtos politinės reformos tam, kad ateityje šioje mažoje šalyje žmogaus teisės būtų labiau gerbiamas. Pone Panzeri, ačiū. Afrika e, tikrai turi daug tokių politinių režimų, kurie apsunkina E, jėgos perdavimą, kur tebe sinaudojama klanų principais. Būtent toks yra džibutis. Ir žvelgiant į valdymo struktūrą, pamatysime, kad valdžioje vien tik tai prezidento giminaičiai. Jie užima pagrindinius postus ir visiškai nesiskaito su džibučio gyventojais E, su teritorijoje gyvenančiais Somalio, Gambijos ir Itrijos pabėgėliais. Taigi tai tikrai didelis iššūkis pasaulio bendruomeniai. Čia ir moteris neturi lygių teisių. O prezidentas e, grubiai pažeidinėja žmogaus teisės. Tarptautinė bendruomenė turi tai pasmerkti ir veikti greitai. Ačiū. Ačiū. Neveržyje. Ačiū, gerbiam pirmininkė. E, diplomatai e, sako ypač e, tų šalių diplomatai, kurios ten turi karinės bazės, o tokių šalių vis daugiau. Ir tie diplomatai sako, kad stabili tai yra šalis. Bet matome, kad taip iš tikrųjų nėra. Ši rezoliucija yra jau e, žingsnis į priekį ir reikia padėkoti visiems, kurie prie jos prisidėjo. Mes rezoliucijoje smerkėme e, tai, kad represijos toje šalyje e, visą laiką didėja ir kad žinome, kad 2015 metų gruožio mėnesį buvo nužudytas vienas iš opozicijos veikėjų. 8 balandžio vyko rinkimų maskaradas. Prezidentas buvo išrinktas 87 e, procentais balsų. Net ir Europos Sąjunga e, pripažino, kad yra pastebėta daug pažeidimų Kitas dalykas, e, džibučio moteris, jos e, pradėjo bado streiką, e, labai drąsios tos moteris bado streiką dėl prievartavimų, kuriuos įvykdė karinių pajėgų atstovai. Ir šiaip džibučio žmonės kenčia nuo paplitusių, išplitusių represijų. Pone Gabriel, ačiū pirmininkė E, Europos Sąjunga mm, turi svarbius partnerystės ryšius e, su Džibučiu, tai yra svarbu visam Afrikos e, kišuriui siekiant įtvirtinti taiką ir labai apmaudu, kad politinis klimatas toje šalyje blogėja ir mums tai kelia labai didelį surūpinimą. Noriu pastebėti keletą dalykų. Pirmiausiai, ES turi raginti Džibučio valdžią gerbti žmogaus teisės, demokratinės vertybės ir e, tai e, laikytis nacionalinės orientacinės programos. Kitas dalykas, e, mes turime žiūrėti į tai, kur didžiausios problemos ir nepaskesti smulkmenose. Reikia kalbėti apie moterų teisės. Šioje šalyje moterų teisės yra įtvirtintos galbūt plačiau negu kitose e, šalyse ir mes neturėtume e, paskesti detalėse, bet taip pat mes turime reikalauti, kad būtų atlikti e, tyrimai dėl visų pažeidimų, tačiau neturime teisės primesti savo verdikto. Ačiū tiems, kurie parėmė rezoliuciją. Toliau turėtų kalbėti ponas Nartas, nematau jo. Frakcijų atstovai pasakys ponas Prošpišiau. Ačiū, pirmininkė. Šiltai sveikinu rezoliuciją dėl džibučio, e, kurios tikslas reaguoti į balandį įvykusius rinkimus. Prezidentas Gilak laimėjo rinkimus ir šiuo atveju jis yra e, tas pagrindinis asmuo atsakingas už Dibučio e, tragediją. Taigi turime pareikalauti, kad rinkimų rezultatai būtų peržiūrėti. 87 procentai pagal uh, oficialius duomenis uh, buvo skirti prezidentui, bet jis savo pergalę šventė dar prieš sužinodamas rinkimų rezultatus. Taigi reiktų peržiūrėti tuos rezultatus ir uh, ieškoti būdais vietoje, spręsti šią problemą per skurdo mažinimą, moterų padėties gerinimą, represijų mažinimą, galimybę emancipuotis moterims. Taigi remiame rezoliuciją. Ačiū. Uh, like Ponas Mart, norėtumėte pasisakyti dabar? Ačiū pirmininkė. E, mūsų parlamentas dažniausia retoriniais būdais pasmerkė žmogaus teisų pažeidinėjimą pasaulyje. Džibutis yra viena iš tų valstybių, kur žmogaus teisės pažeidinėjamos nuolatos. E, jame yra įvestos ir ES karinės pajėgos ir mes padedame e, papildydami šios šalies biudžetą. Taigi, norėdami apsaugoti žmogaus teisę šioje valstybėje, turime užtikrinti, kad uh, E, nuo žodžių būtų pereita prie darbų. Kotonų susitarimas reikalauja daryti realų spaudimą džibučio vyriausybėčių. Dėkoju dabar ponia Arena. Dėkoju gerbiamą pirmininkę. Aš norėčiau pakalbėti tik apie moteris, kurias netgi mačiau, sustikau, jos yra iš prievartavimų aukos E, jos buvo išprivartautos kariškių. Jos prašo teisingumo, nepriklausomo teisingumo. Kalbama apie padėtį e, Džibutyje. E, ši šalis yra labai svarbi, bet reikia užtikrinti, kad tie, kurie įvykdė nusikaltimus moterų atžvilgių būtų nubausti ir taip pat, kad būtų užtikrintos visos teisės, orumas ir taip pat teisė gyventi. Ačiū, ponas Keli. Ačiū, pirmininkė. Prieš e, kartodami tuos pačius dalykus vėl ir vėl iš naujo dėl to, kas vyksta Džibutyje ir regiono valstybėse. Reikia pasakyti, kad buvęs prezidentas, tai yra ir dabartinis prezidentas, mėgsta valdžią ir jiems svarbu kontroliuoti situaciją Svarbu užspausti opoziciją, neleisti pasireikšti, žmogau, pasireikšti žmogaus teisėms opozicijai. Būtent tai ir vyksta um, Džibutyje. Nuo 99-ųjų, kai e, dabartinis prezidentas Guela e, atėjo į valdžią. O mes, Europos Sąjunga, e, šiai valstybei pagalbos pavydalų skirime 105 milijonus eurų. Mes privalome peržiūrėti pagalbos politiką, nutraukti pagalbą ir jos net naujinti tol, kol neįvyks atviri ir sąžininkai rinkimai šioje valstybėje. Ačiū. Ačiū, ponas Videnhauser. Ačiū, ponė pirmininkė, Džibučio Respublika yra Afrikos kišulyje, tai yra krizių purtomas regionas, kenčiantis nuo terorizmo, represijų, nepakankamo valstybės valdymo struktūrų, dėl to iš šio regiono dideliu mastu bėga gyventojai. Džibutis yra maža šalis ir galėtų tapti tokia stabilumo sala netgi pavyzdžių visam regionui. Europa pakankamai ženklę paramą teikia šiam kraštui. Tačiau e, mes esame susirūpinę žmogaus teisų padėtimi, sąžiningų rinkimų galimybėmis, spaudos laisvę. Šias rytis mes vertiname kritiškai, turime kalbėti ne tik apie šios šalies vystimąsi, pažangą, tačiau turime ir daryti atitinkamas išvadas, vertindami jos valdžios veiksmus. Varpams Polčiakas, pirmasis pagal procedūrą, prašau žodžio. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip e, ir svarstant Gambijos e, klausimą, būtina praeikšti protestą, pasmerkti žmogaus teisų pažeidinėjimus, tačiau Džibučio dabartinis prezidentas pratėsi savo pirmtako e, tradicijas, e, nes jis valdžioje išsilaikė 20 metų. Galbūt e, tokia susiformavo džibutyje politinio valdymo tradicijos, tačiau mūsų tikslas yra tų tradicijų nepuoselėti. Mes turėtume įvertinti, kokią vystamąją pagalbą šiai šaliai suteikiam. Aš manau, kad minėti 150 milijonų tikrai yra daug, turint omenyje, kad šalis nesilaiko svarbiausių e, pamatinių žmogaus teisų principų persieka opozicijos atstovus, mes galbūt turėtume peržiūrėti savo teikiamus pagalbos mastus. Ponas Marijas, ačiū, ponė pirmininkė. Džibutėje gyvena 860 tūkstančių gyventojų, šalis turi nedaug išteklių, teritorija nedidelė, skurdo ir nedarbo lygis yra labai didelis, šalis praktiškai tapusi mm, tranzito valstybė daugumai Afrikos migrantų. migrantų šalinės laikomas Mm, pažeidžiami demokratijos principai. 2013 metais buvo išvaikyta opozicijos demonstracija, žuvo nemažai asmenų, masiškai buvo suiminėjami vyriausybės politiniai priešininkai, apkaltinant juos tariamomis žmogžudystėmis, taip pat asmenys yra kankinami kalėjimuose, o šalies moterys patiria smurtą, prievartą, jų teisės yra apribojimus, todėl ES privalo daryti spaudimą Džibučio vyriausybei, kuri yra pasirašysi su ES sustarimu žmogaus teisų srityje, būtent užtikrinti, kad jų būtų laikomas. Ponas Kostado, ačiū pirmininkė. Šioje mažutėje Džibučio valstybėje prezidentas Guela um, įvedė um, visišką anarchiją ir mm, vadovaujasi tik tai mm, pažįstamų, mm, įdarbina tik tai pažįstamus giminės, o kitos pasaulio bendruomės Kinija, Japonija tiesiog deleguoja savo ginkluotasias pajėgas. Situacija dar prastėja, kadangi šalyje yra Somalio ir Jemeno pabėgėlių mes negalime taikstyti su šią situaciją. Ši rezoliucija yra nedidelis, bet pirmas žingsnis į priekį e, reikia pasiekti tarptautinę bendruomenę, tarptautinį karo tribu, baudžiamąjį tribunolą, kotonų susitarimo 8 straipsnį ir pagal jį suspenduoti pagalbos teikimą, kadangi režimas tiesiog žlugdo savo žmonės. Čibučio visuomenė ir mes negalime tylėti. Ačiū. Ačiū, ponas Bunanu. Ačiū, pirmininkė. Mums atrodo, kad dar kartą neprieiname prie klausimo esmės. Kalbame apie šią valstybę, tačiau daugelį valstybių yra diktatorių, trūksta demokratijos. Pavyzdžiui, Libija. Ar prieš Kadafį, ar po jį geriau gyveno. Suprantama, mes Kinija, Japonija turime pinigų, galime padėti šiom šalims, tačiau nepakeitę sa, e, sa, e, santvarkos mes nepadėsime piliečiams, nes viskas eina įprastu keliu, kalbame apie arabų pavasarį, apie chaosą, apie tai, kas įsivyravo paskui. Kartais toms valstybėms tiesiog reikia diktatorių, kadangi demokratija nepasiteisina. Ačiū tuo ir baigsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Jeigu nieko nepa. Vis, jeigu visus pamačiau, prašom, dar kažkas nori pasakyti, prašom. Grazie, Presidente Eh, Ačiū pirmininkė. Mes balsuodami norėtume išreikšti susirūpinimą dėl saugumo tų, kurie bėga kasmet nuo karo ir bado. Mes e, matome, kad žmonės e, iš Čibučio e, bėga į Šiaurės Afriką. Mes e, norime, kad Džibutėje būtų įtvirtintos demokratinės institucijos, kad užtikrintas saugumas žmonių, e, kurie e, priversti e, bėgti ir taip pat e, reikia kovoti su prekeiviais žmonėmis mes dažnai tylime, matydami tragedijas ir e, e, matome, kad e, Ademo įlankoje vyksta baisus dalykai, neturime mm, tylėti, reikia kovoti su prekyba žmonėmis ir taip pat siekti užtikrinti finansinių išteklių atsekamumą. E, žinome, kad pabėgėliai dažnai e, gali tapti aukomis, e, būti persekėjami. Dabar komisijos narė ponė Jūrova. Gerbėmiai parlamento nariai, ES ir Džibutis seniai palaiko ryšius ir ES yra svarbi šios šalies partnerė. Džibutis aktyviai remia regionės e, iniciatyvas ir e, Somalija Afrikos Sąjungos e, misijoje yra Džibučio karių, taip pat kovent su Alšababu e, e, kovojama. M, Ir siekiama e, Somalio e, taikos procesus įtvirtinti pasitelkiant šią šalį, tačiau e, žmogaus teisų aktyvistų, oponentų e, persekiojimas, opozicijos e, politinės erdvės mažėjimas kelia mūsų susirūpinimą, ypač kai matome, kad tai, vyksta prieš, kad tai vyko prieš prezidento rinkimus, kurie vyko birželio 16, atsiprašau, balandžio 16 dieną. Žinome, kad daug žmonių yra sulaikyti nepateikus jiems kaltinimų. ES seka padėti yra išreiškusi savo surūpnimą skirtingais lygmenimis. E, pernai gruodžio 21 dieną e, policija e, sustabdė religinę taikę ceremoniją netoli sosnės. Keli žmonės žuvo tuo metu ir ES padarė pareiškimą tuo metu, reikalavo paaiškinti, kodėl taip atsitiko ir pareikalavo kaltuosius nubausti. ES smerkė e, smurtinius veiksmus, ji laiko, kad tarptautinis tyrimas yra nepaprastai svarbus šiuo atveju ir dėl to e, e žmogaus teisų vyriausiojo galiotinio e, E, misija šią savaitę Džibutyje e, labai sveikina. Tikimasi, kad paaiškės daug dalykų e, po tos misijos. Dėl prezidento rinkimų reikia, kad aiškus, reikėjo, kad būtų paskelbti aiškiai rezultatai iš kiekvienos apygardos. Tai būtų prisidėję prie skaidrumo. ES vailestauja, kad pagal pagrindų starimą dėl politinių ir institucinių reformų, kuris buvo e, sudarytas su valdžios ir opozicijos partijų 14 metų pabaigoje pernai E, nuo pernai nebeįgyvendinamas. Tai yra prarasta galimybė e, kurti demokratijos pagrindus Džibutyje, demokratizavimo valdysenos pastangos, taip pat didesnė pagarba žmogaus teisėms yra svarbu, norint užtikrinti e, Džibučio stabilumą. Tai yra regionas, kuris ir taip kenčia nuo konfliktų. Reikia e, raginti visas politinės jėgas Džibutyje pradėti politinį dialogą tam, kad būtų gyvenamos politinės reformos, e, užtikrinta gera valdysena ir taip pat e, išsklaidyta įtampa, kuria šalis, kurie šalis gyvena pastaraisiais metais. Pone Arena kalbėjo apie ES poziciją ir Džibučio mūtų apie žimčio moteris, ku, kurios pradėjo bado streiką e, dėl išprievartavimų, kuriuos vykdo Džibučio e, armijos e, nariai. Norime pasakyti, kad mes reikalame, jog būtų atliktas tyrimas ir kaltieji patraukti atsakomybėn. ES yra pasirengusi dirbti su visais surinteresuotais subjektais, kad pagerėtų žmogaus teisų padėtis šalyje. Ačiū. You, Dėkuoju komisijos nariai. E, esame gavę šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų apibendrinti diskusijai, o e, balsuosime e, labai greitai dėl šio klausimo. Dabar trumpa pertrauka, po to bus surinkti balsavimai. Ačiū.